Good morning to all of you. Labas rytas visiems. Sveiki susirinkę į biudžeto komiteto posėdį. Gruodžio 12 dieną pirmiausia reikia patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu niekas neprieštaraujate, ponas Andrėsen, tai nėra tiesiogiai susijęs su darbo tvarkė. Man atrodo, kad E, problema yra ta, e, jo komisijos nario nėra patvirtinus naują komisiją. Mes jį pakvietėme ir galbūt reikėtų apie tai pakalbėti koordinatorių posėdį. Vėliau pagal darbo tvarkį kalbėsime apie daugiametę finansinę programą, todėl labai svarbu, e, kad jis dalyvautų. Gal jūs dabar galite ką nors pasakyti, reaguodamas į tai, ar per koordinatorių posėdį. Tačiau norėjau būtent tą pasakyti. Manau, kad kai vyksta tokios diskusijos, kaip pavyzdžiui, dėl daugiametės finansinės programos, tai jis turėtų dalyvauti. Aš turiu informacijos, kad jisai, ponas Anas, atvyks vėliau pas mus. E, jeigu neturite prieštaravimų, pirmininko pranešimai, koordinatorių sprendimai, lapkričio 25 dienos e, sprendimai pridėti prie dokumentų posėdžio, jeigu niekas neprieštaraujate, tai laikome, kad jie patvirtinti. Kaip e, gavo, matote, matėte iš sekretoriato laiško siūsto jums e, gruodžio 6 dieną, taryba nusprendė oficialiai netvirtinti pozicijos dėl penktojo taisomojo biudžeto. Biudžeto komitetas ir parlamentas apskritai negali patvirtinti oficialios savo pozicijos dėl penktojo DEP, tai yra taisomojo biudžeto ir nebalsuosime dėl pasiūlymo nei šiame komitete, nei plenarinėje sesijoje šiais metais. Tarybos atsisakymas priimti sprendimą reiškia, kad e, nepavyks patvirtinti penkto taisomo biudžeto šių metų pabaigoje. Taip pat Suomija pirmininkaujantį informavo mane, kad taryba ketina mm, patvirtinti tarybos reglamentą dėl priemonių susijusių su bendrojo sąjungos biudžeto įgyvendinimu 20 metais, atsižvelgiant į Junktinės karalystės pasitraukimą iš e, Europos Sąjungos. Kitaip tariant, dėl breksito reikia e, trumpų e, pakoregavimų techninių EUSF ir EGF, tai yra globalizacijos ir socialiniuose fonduose ir tik, e, tie pakeitimai yra tik techniniai. E, jokios nereikia naujos e, pritarimo procedūros, nes techni, teisinė tarnyba parlamento mus informavo apie tai, kad tie pakeitimai nėra esminės svarbos ir taryba atitinkamai patvirtins E, šiuos dokumentus. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tai e, laikome, kad e, sprendimai susijęs su minėtais dalykais yra patvirtinti. Dabar balsavimo sesija. Pirmiausia, protokolas dėl žuvininkystės partnerystės turimo tarp Europos bendrijas ir Žaliojo Kišulio Respublikos. Šis klausimas buvo svarstytas Strasbūre lapkričio 25 dieną. Nežinau, ponia Markės, ar norėtumėte ką nors pasakyti. Labas rytas. E, kolega Vandovskis jau atsakė į visus klausimus, taigi mano atsakymas ne. E, pranešimo pasiūlymas paprasčiausiai patvirtinti, kitaip tariant, pateikti mūsų nuomonę komitetui e, balsuojant už šį e, susitarimą. Tai gerai ir ES, ir e, Žalio Kyšio kranto Respublikai. Norėjau pasakyti, kad aš pamiršau kortelę balsavimo, tai prašau įskaičiuoti mano balsą. Aš noriu priminti Jums, kad balsuosime dėl visos nuomonės ir balsuosime elektroniniu būdu. Tai yra pritarimo procedūra. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 19 už 2 susilaikė. Dar priskaičiuoju kolegos balsą. Dėkuoju. Toliau perkelimų. Tas trečias skirsnis, ponas Fernandės. Kiti skirsniai, jūsų tas klausimas, atsiprašau, sako pirmininkas. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad Kalbame apie pervedimus 2019 metais, tai susijęs su nuomos sutartimis 9,82 e, milijono eurų susijusių su e, sustarimais ir prašoma tos sumos, kad būtų galima uh, E, sumažinti naštą mokėjimų. Ir e, buvo sutaupyta įvairiose eilutėse. Toliau ES 219 e, pervedimas susijęs su asignavimų padidinimu informacijos komunikacijos technologijomis 2,447 milijono eurų E, kriptografijai, e, komunikacijų technologijoms 388 tūkstančiai eurų, vaikų darželiai 65 tūkstančiai eurų. E, toliau dar viena eilutė, nacionaliniai ekspertai, kariniai ir socialinės paslaugos 14 kariniams e, atašė 12 tūkstančių ir socialiniams e, paslaugoms 14 tūkstančių. Išorės veiksmų tarnyba e, pateikė prašymą, kuris yra mažiau negu galimybės ir asignavimus galėjome padidinti dėl to, kad buvo e, galima sutaupyti kai kuriuose kitose eilutėse. Ir kadangi penktasis taisomasis e, biudžetas nebus patvirtintas, tai atsiras lėšų e, išorės veiksmų tarnybos išorė atlyginimų biudžetui. C19 Europos parlamentas tai yra, tai yra parlamentas Konrado Denaurio pastatas Luksemburgė. 30 tūkstančių milijonų eurų. Kap... Panaudojimas tų lėšų atitinkamiems tikslams ir 8 10, 90 milijonų lankstumo priemoniai. Ir e, pasiūlymai e, perkelti lėšas neviršyje 2-3 procentų e, biudžeto. Prašoma perkelti atitinkamas sumas, kurios susijusios su pusantro procento pradinių asignavimų 19 metų biudžete. Aš noriu pasiūlyti balsuoti už tris perkelimus, kuriuos ką tik pristačiau. Uh, Aš noriu pasiūlyti dabar uh, balsuoti dėl pirmų dviejų perkelimų, paskui dėl trečiojo, jeigu niekas neprieštarauja. INF e ir N2. Ponas Andresen, kadangi mūsų e, balsavimas bus kitoks negu daugumos, mes norime, kad būtų atskirai balsuojama. Ir negalime balsuoti dėl dviejų pirmųjų perkelimų. Jeigu aš teisingai jūs supratau, tai balsuosime dėl visų. Ar kas nors norite ką nors pasakyti dėl e, visų trijų? Pone Armon. Mes norėtume atkreipti dėmesį į trečiąjį perkelimą. Dėl trečio 30 milijonų perkelimo. Aš norėčiau paklausti, nuo kada matau, kad yra sprendimas e, komiteto. E, Kalbu apie kaupiamusius perkelimus susijusius su pastatų politika ir aš norėčiau paklausti, nuo kada yra primti sprendimai. Manau, būtų gerai pasiaiškinti, kaip būtų galima pakeisti šį sprendimą, kaip išsiaiškinti, suprasti geriau. Ir taip pat norėjau paklausti. 1,55 procentai parlamento biudžeto tai yra. Bet kaip yra numatyta skirti tas lėšas ir kuriam laikui galiausiai kyla problemų dėl skaidrumo biudžeto srityje, nes gal penkerius ar septynius metus kiekvieną kartą vis didinamas biudžetas e, nuo pradinių pasiūlymų, lyginant su pradiniais pasiūlymais. Ir labai svarbu galėti pakeisti tokį sprendimą. Aš dar norėjau kai ką pasakyti dėl taisomojo penktojo biudžeto. 30 milijonų buvo ta suma kita, 45 milijonai numatyta taisome biudžete ir 15 milijonų. Jeigu neklystu, buvo numatyta išlaidoms susijusiems su Junktinės karalystės e, parlamento nariams. Ir suma sumažinta, bet kodėl reikėjo tų lėšų e, penktajame taisomame biudžete, nes mes žinojame, kad jos yra, žinome seniai, kad jos yra čia. Ir uh, iš tikrųjų reikia ramiai išsiaiškinti viską dėl kaupiamųjų pervedimų metų pabaigoje. Dėl pastatų ir dėl tų kaupiamųjų perkelimų. Iš tikrųjų visą tai yra prasminga. Visada siekiama išvengti tos gruodžio karštinės, kadangi visi gruodžio mėnesį stengiasi išleisti visus pinigus, kitaip mm, būsime Bus mums priekaštaujama, kad neišleidome laiku visų pinigų. Dažniausiai tai pasakytina apie tas rytis, kuriuose parlamentarai patys nusprendžia, ar reikalinga organizuoti papildomas keliones ar ne. Dauguma parlamentarų to nedaro ir tie pinigai lieka. Tačiau paėmus kreditus reikia mokėti palūkanas ir jau prieš aštuonerius metus mes generalinio sekretoriaus paprašėme visus tuos pinigus metų pabaigoje tiesiog suburti į krūvą ir tikslingai išduoti ir išleisti, kad po to nereikėtų mokėti už pasiskolinas lėšas palūkanų. Todėl mes pasiūlėme kai kuriuose eilutėse mažinti E, finansavimą. Kartais ta skylė biudžete būdavo 140-100 milijonų, dabar yra 50 milijonų. Žinoma, tai yra daug mažiau. Tačiau visada buvo sakoma, kad jeigu kas nors metų pabaigoje lieka, niekuomet negalima tai suplanuoti, kad nie cento neliktų. Ir jeigu lieka ir prieš e, tuos e, pinigus išmetant bet kur, geriau nukreipti į palūkonų mokėjimą ir geriau mokėti už paskolas, kurias pasėmėme, kad galėtume renovuoti pastatus. Diezabal. Gardė Zabal. Dėkoju. Iš tikrųjų, perkėlimas lėšų sukelia diskusijas mūsų komitete Ir galima žiūrėti į tai iš dviejų pusių, kaip kad sakė ponė Holmeier. E, labai daug metų perkeliamos sumos buvo kur kas aukštesnės ir mes visą laiką kritikuodame tai, kad trūksta numatomumo ir mm, net nežinau, kaip ispaniškai įsireikšti savo kalbėtoje. Ir buvo išsakyta tam tikruo abejonių, būdavo sakoma, kad reikia, e, pavyzdžiui, numatyti daugiau lėšų perkelimus vėliau ir aš manau, kad 30 milijonų nėra jau tokia suma, nes mes per pastarusius metus jau pagerinome šiek tiek padėtį ir reikia pasižiūrėti, e, kokios dalys mažiau yra, kur įgyvendinama, kad kitais metais galėtume tiksliau e, suplanuoti biudžetą. Ir tiek dėl perkelimo, o dėl pastatų, man atrodo, kad mes turime dabar šiuo metų laiku turime vienintelę tokią galimybę, taip galima sakyti, kad e, yra daug projektų, bet 10-12 gruodžio jau nebegalėsime e, surasti projektų, kuriems būtų galima e, skirti būtų tas 30 milijonų, kad pastatas E, jis jau yra pastatytas, yra finansavimo planas, taigi mes galime kažkiek amortizuoti išlaidas dabar. Taisomasis biudžetas, prašymas padidinti biudžetą tam, kad e, būtų atsižvelgta į E, tokią situaciją, jeigu neįvyktų breksitas, bet labiau galbūt tai filosofinis klausimas. Jeigu liks deputatai, liks asistentai ir reikės visas išlaidas e, padengti, tai mes turėsime koreguoti savo e, biudžetą. Tai yra politinis dalykas, tai gali vykti ir mes atitinkamai turėtume koreguoti biudžetą. Bet kas gali pavyzdžiui, ateityje, nesakau, kad bus kitas breksitas, bet gali tekti vėl koreguoti biudžetą ir mums sakys, tai jūs dabar darykite taip, kaip padarėte aną kartą mes turime turėti tam tikrą e, mažą, maržą, kad galėtume atsižvelgti įvairias situacijas ir, pavyzdžiui, kad galėtume apmokėti hipoteką dėl kitų pastatų. Mes turime apibriežti savo poziciją nuo pat pradžių ne dėl to, kad nebūtų 15 milijonų, bet reikia galvoti apie kitas būsimas diskusijas ir mes tokiu būdu e, prašome komisijos e, pa e, koreguoti biudžetą, kad esant reikalui paskui galėtume apmokėti išlaidą susijusią su breksitu. Uh, Būtent e, taip, e, man atrodo, dabar reikėtų elgtis. Ir mes dabar, pavyzdžiui, kalbant apie pasus, tik tai galime skirti tas lėšas tiems pasatams, kurie jau yra. Thank you. Uh, I would like to suggest that uh, DJ Fins now gives us uh, a little bit more. Uh... Finansų departamento atstovas galėtų paaiškinti mums, kaip atrodo situacija dėl Konrado Adenauro pastato Kleti ar Bas galbūt yra. Kolegės nėra, jie atsiprašė, negalėjo atvykti, todėl aš pateiksiu šiokių tokių paaiškinimų dėl tų. Dėl kad projektų ir kurie mm, atimiausių metų bus įgyvendinami ir kainos eurais yra numatytos, nurodytos lentelėse. 68-69 milijonai eurų tai yra finansavimo struktūra, sistema yra numatyta ir parlamentas galbūt galės paimti iš įvairių bankų paskolas po, po to, kai bus užbaigti viešieji pirkimai dėl šitų statybos darbų. Buvo E, konstatuota, kad institucijos negali tiesiogiai pasirašyti sutarčių dėl paskolų iš bankų. Tai pagal 2012 metų finansų reglamentą, tačiau vis dėlto šitas bankų palūkanas galima kitaip e, paimti. Taigi mes dirbame nuosekliai pastaraisiais metais. E, ir taip pat kaupiamieji perkelimai buvo taip pat e, numatyti. Taigi atlikdami šitos kaupiamuosius perkelimus mes darėme ne kartą tokius dalykus informacinėms technologijoms arba kitais atvejams. Uh, etapais. Taigi tai ne pirmas kartas, kai yra naudojami tie kaupiamieji perkelimai. Pastaraisiais metais atliekant tokius kaupiamuosius perkelimus pavyko 62 milijonus paskolų finansuoti. Ir tų pastatų Ehm, aptarnavimas visiškai buvo patenkintas, 74 milijonai buvo reikalingai ir buvo sumažėjus ta suma 30 milijonų. Dabar mes kalbame apie 44 milijonus. Taigi mes 4 e, milijonus eurų sutaupime kaip e, palūkanas. Ir jeigu palūkanos būtų mažesnės, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu mes pasirinktume fiksuotas palūkanas imdami kreditą, tai tuomet galbūt galėtų būti kita suma negu keturi tie pastovus milijonai. Kitas aspektas atliekant kaupiamosius perkelimus yra ta, kad tas, kad tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtina įtraukti į biudžetą ir tuomet galima vykdyti mokėjimus ir, žinoma, atsakyti už tos sprendimus, kadangi dabar laikai yra pakankamai nestabilus, tai susiję su breksitu, yra, yra siūloma numatyti papildomų lėšų pagal penktąją antraštinę dalį. Aš nežinau, ar, pavyzdžiui, septintoje antraštinėje dalyje bus galima didinti uh, žym, ženkliai lėšas. Tiesiog labai svarbu vykdyti tuos e, mokėjimus, turinti visišką kontrolę apie mūsų pastatų finansavimą. Taigi dėl tos priežasties mes e, parengėme šitą prašymą perkelti lėšas. Iš tikrųjų visa tai yra patikrinta ir tai uh, neturės e, jokio poveikio biudžetui, tiesiog tai būtų e, paprasčiau atlikti mokėjimus ir neprašyti kiekvienu kartu patvirtinimo. Neužtikrintumas dėl biudžeto. The, the now... Penktasis taisomasis biudžetas buvo paminėtas. Uh, Man atrodo, kad mes turėsime mm, perviršį, o ne prognozuojamą biudžeto deficitą. Iki rinkimų pabaigos buvo pokyčių, kadangi buvo um, išrinkti nauji parlamento nariai ir todėl uh, frakcijos reikalavo papildomų lėšų, daug naujų narių atsirado, kadangi finansavimo poreikis padidėjo ir tada e, parlamentų e, aptarnavimo personalui ir reikmėms yra numatyta daugiau lėšų, tačiau kita vertus dabar priimama uh, netaip sparčiai naujų narių, kaip tai buvo daroma anksčiau, taigi 50 milijonų eurų turėtų pakakti iki spalio mėnesio 3,1 procentų infliacija buvo numatyta pagal Eurostatą. Jeigu daug biudžeto eilučių buvo įtraukta į biudžeto planą 2,3 procentai yra paklaida, 7 milijonai tai ir sudarytų tą sumą. Ir galiausiai mums nereikės papildomų lėšų lyginant su ta prognoze balandžio mėnesio. Dabar nuo kovo mėnesio iki gegužės mėnesio pateikėme prašymus dėl didžiausių perkelimų. Ir tas e, atsargos e, rezervas, rezervinės lėšos, kurių mes prašėme prieš breksitą, išlieka 3 milijonai per metus, plus dar kyla problemų dėl, dėl komunikavimo kampanijos, dėl priešrinkiminės kampanijos Junktinėje karalystėje tos lėšos nebuvo išnaudotos, o dabar, jeigu situacija būtų tokia, kaip buvo prognozuojama mm, e, spalio mėnesį, tai tuomet būtų trūkę apie 50 milijonų. O balandžio mėnesio prognozės Pone Kas, ačiū už jūsų išsamų paaiškinimą. Dabar susidarome bendrą vaizdą. Apibendrindamas, jeigu teisingai supratau, dėl tų perkelimų, kaupiamųjų perkelimų, tai ko gero artimiausių metų dar prireiks apie 40 milijonų. Taip, tokią tai išvadą jūs padarėte visiškai teisingai. 12 metais jūs pasirašėte sutartis dėl kreditų fiksuotomis palūkonomis. Ir čia, ko gero, nėra jokios uh, informacijos, kuri turėtų būti neviešinama pagal dragį. Taigi jūs prašėte fiksuotų palūkanų 12 metais. Ir visa tai paaiškina, paaiškina situaciją. Kaip Andrėsų prašė, atskirai balsuosime dėl tų trijų dalykų. INF 419 Teisingumo teismo teismas. Pradedam balsuoti. Ar visi balsavo? Baigiame. 2 susilaikė 21 už. 2019 metų uh, išorės veiksmų tarnyba. Ar visi balsavo? Balsuo, baigiame. 19 už, 1 prieš, 3 susilaikėm. C19 perkelimai parlamentui. C19 2019. Pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame. 12 už, 3 prieš, 8 susilaikė. Pritarta visiems trims pasiūlymams. Dėkuoju. To... Dėl pastatų politikos. Stefan Svaik kalbės apie lankytojo centro statymo. Stefano Svaik pastatas, atsiprašau. Poniai. Mm. Pone Hair. Aš norėčiau išsakyti savo poziciją dėl Sveigo lankytojų centro. Europos parlamento pastate yra numatyta nauja prieimimo lankytojams erdvė. E, jis yra viena iš eksplanadų. Tokiu būdu mes galėsime priimti daugiau lankytojų ir galėsime e, Paul Henry Spak e, pastatą remontuojant priimti lankytojus. 10 milijonų 300 e, daugiau negu tiek yra skiriama to pastato statybai. 2020-2021 metais darbai prasidės 20 metų pradžioje prie centro įėjimo. Mūsų nuomonė e, yra palanki. Shadow Reporters. Ar kas nors iš lankytojų norėtų pasisakyti? Jeigu ne, eriname prie elektroninio balsavimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 20 už, 3 prieš priimta. Kitas klausimas. Berlemont pastatas. Dėl uh, E, tam tikrų biurų suremontavimo. Pone pirmininkė, ponios Keller analizę priteiksiu dėl Barlemon pastato. Europos išorės veiksmų tarnyba 2015 e, metais pasirašė sutartį e, dėl naujo pastato statybos. Tikslas - pastatyti daugiau biurų, kad galėtų dabartinį personalą 2021 metais perkelti į naują pastatą. Šis pastatas e, e, padėtų išorės veiksmų tarnybai e, perkelti darbuotojus iš Berlemon pastato ir iš Merod pastato. Ir darbai yra, darbų pradžia numatyta 20 metų spalio mėnesį. 7500 kvadratinių metrų numatyta maždaug pastatyti kainuos 4 milijonus, daugiau negu 4 milijonus nuoma, e, be to pritaikymo darbus reikės vykdyti iš viso 15 metų numatyta suma yra nurodyta dokumente. Europos išorės veiksmų tarnyba mano, kad e, šis pastatas, šio pastato statyba reikalauja geriau finansuoti kitas biudžeto dalis ir be to reikia mobilizuoti reikalingas sumas, apibrėžiant aiškius prioritetus ir e, turime aiškiau apibrėžti dabartinės išlaidas, nepaisant visų išlygų dėl Beliar 100, e, kurį pakeis Belmont pastatas, sprendėme 2018 metais, lygiai prieš metus. Buvo numatyta, kad 23 metais šis darbas bus baigtas. Parlamentas numatė konkrečius asignavus. Regionų komitetas numatė kad tą sutartį reikia keletą kartų iš naujo svarstyti, tačiau jokių nuomonių iš regionų komiteto negavome. Tai mūsų nuomonė yra palanki ir mano, atsiprašau, kad nuomos sutartį galime atnaujinti. Aš ką tik apie tai kalbėjau su kolega sėdinčiu ten aukščiau, galbūt jis galėtų paaiškinti. Mr. Larson, yes. Pone Larson, prašom. Uh, thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė konkretus klausimai dėl e, Beliaro šimto garantijų, kas jį galėtų perimti. To pastato istorija nuo pat pradžių yra tokia, kad buvo išreikštas susidomėjimas, bet mes negalėjome suteikti jokių garantijų, nes neturėjome alternatyvų. Mes tikimės, kad greitai ta alternatyva atsiras, Belmont pastatas ir galėsime tada e, regionų komitetui suteikti tam tikras garantijas. Vakar aš regionų komitetui parašiau laišką, kur formaliai pasiūliau garantijas, kol kas atsakymo negavau, tai yra normalu. Tačiau aš labai džiaugiuosi, kad yra bandoma e, rasti garantijų raštu, nes jie yra e, prašymo tiekėjai nuo pat pradžios ir aš daugiau nežinau, ko joms dar reikia ir panašiai. E, jie reikalauja konkrečios datos, tačiau jeigu šis dokumentas bus patvirtintas, tik tada mes galėsime nurodyti datą. Ačiū. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjo, ponė Hohmeier? Um, um, External Action Service habe ich doch ein bisschen nachfragen. Dėl išorės veiksmų tarnybos klausime. Iš tikrųjų, kaina už kvadratinį metrą, man atrodo, dviguba negu iki šiol. O tai reikštų, kad prireiktų daugiau darbuotojų darbinti. Aš pažvelgiau į skaičius ir pamačiau, kad tas padvigubėjimas yra tik tai už plotą. Todėl iš biudžeto perspektyvos vertinant reikėtų pasakyti, kad nacionaliniai ekspertai iš valstybių narių uh, siunčiami vis dažniau, jų tampa daugiau. O uh, iš esmės darbuotojų skaičių skaičius nedidėja, tai reiškia mes finansuojame papildomą biurų plotą, pastatų plotą, o naujų darbuotojų ir neįdarbiname. Kitas aspektas. Būtų labai gerai, jeigu tiksliai būtų parodyta, kaip planuojama toliau vystyti personalo struktūrą regio... tiesiog kas treji metai keičiami pastatai ir dėl tos priežasties mūsų kaštai nemažėja, bet priešingai jie didėja bet e, kai kurie pastatai gali būti nuomojami iki 23 metų, tačiau 21 metais jau nuomojami kiti. Taip pat norėčiau paklausti dėl komiteto štaiko. Ar e, nereikėtų parlamentui pagalvoti apie tai, kad yra siūlomi mūsų parlamento nacionaliniai biurai, nacionalinių biurų patalpos, tačiau komitetas dažniausiai priešinasi ir nepriima to pasiūlymo. Jūs į tą klausimą ko gero neatsakysite iš karto, o tas antrasis klausimo aspektas man kelia bejonių, kadangi apskritai kiekviena institucija kitoje šalyje perka savo pastatus atskirai, nors ES mastu galima surasti kitokių sprendimų. Tai kiekvienas yra kažkaip e, dirba atskirai. Gražiai išvada, gražus apibendrinimas, ponas Larsonas. Ačiū, ponė Homa, ir aš žinau, e, yra šiuo klausimu susipažinusi puikiai E, ne tik e, dėl pastatų, dėl personalo skaičių didėjimo. Pirmasis jūsų klausimas. Mes e, ne iš malonumo taip daro, mums reikia daugiau darbuotojų. Mes pertvarkėme jau turimą pastatą, dabar e, darbuotojai keturiose skirtingose zonose dirba. Prieš porą savaičių dar padidėjo darbuotojų skaičius, buvo bent jau numatyta, toks planas buvo sukurtas 2020 metams iki 169, 112 iš jų e, būtų pagrindinėjame pastate. Man atrodo, kad tai bus naudinga. Mes galim paskaičiuoti, kas yra e, laikini darbuotojai, kas yra maštutinės įmonės, yra skirtingos kategorijos. Visiems reikia kabinetų. Aš nesakau, kad nacionaliniai ekspertai uh, E, gali dirbti, bet mes turėtume, ne, negali dirbti tame pastatčia, bet e, iki šiol buvo e, skaičiuota, kad komandiruoti nacionaliniai ekspertai turi likti, jie mums dirba, jų tik tai statusas kitas. Ir čia diskusija galėtų būti kitokia. Tai, kad 122 nauji darbuotojai 2020 metais pradės dirbti, Stratcom yra didžiausias E, skyrius, kuris didės parlamentas, tai paremė. Kita augimo zona yra vadinamoji MPCC, CC, karinės politikos e, dalis. E, tie žmonės mūsų misijas užsienyje tvarko, tai yra dvi stambiausios tarnybos ir todėl mums reikia daugiau kabinetų. Netiesa, kad tie pastatai bus pustučiai, pustuščiai, jie bus pilni nuo pat pradžių. Ir aš ką tik su pranešėju kalbėjausi ir mes abu apgailestavome, kad labai gaila, kad taip trumpalaikiškai mąstoma, nes jeigu ta tendencija, kokia yra dabar, išliks, po poros metų aš ir vėl sugrįšiu. Mes sukuriam šiek tiek erdvės, galėsim e, susispausti šiek tiek, jeigu bus asbelmų, galėsim šiek tiek daugiau padirbėti. E, ir viskas atrodo prasminga. Mes gavome gerą kainą, pastatas beveik paruoštas. Iki praeitos vasaros parlamentas jau tuo pastatu naudojosi, pastatas konkurencingas, geresnė kaina negu už kitus pastatus, gama tik viskas atrodo kaip labai įdomus sandoris. Tačiau bent jau artimiausių metų, atrodytų, mes galėtume susitelkti į trijose pastose, trijose pagrindiniuose pastatuose. Vienas yra tas, kuriame dirbame jau dabar, žinote, kad yra statomas ir naujas. Uh, jisai e, bus skirtas tai labai griežtai saugomai zonai. Taip pat labai svarbu išlaikyti administracinę zoną. Į papildomą e, saugumą nereikės ypatingų naujų investicijų. Ir paskutinis pastebėjimas. Galvodami apie pastatus be abejo, mes labai džiaugiamės, kad 140 bendro naudojimo pastatų yra. Du trečdaliai yra Europos institucijoms tų vietų skirta. Tai yra tiesiog neteisinga. Tai, kad mes e, nesugebame susitarti e, su kitų, su, ar pritarti kitų institucijų ateimui, tai nėra gerai. Kartais gali būti, kad e, mes užsipildome ir nebegalime visiškai dirbti, bet tai jau nėra mano veiklos rytis, kartais yra politinių priežasčių, uh, E, ir galvojame, kaip problemas išspręsti. Žinau, kad Londono klausimas dabar yra svarstumas ir taip toliau, ir taip toliau. Tų diskusijų aš nesiklausysiu, bet mes labai džiaugsimės, jeigu galėsim priimti kitų institucijų žmonės, e, valstybių narių žmonės. 7 procentai mūsų delegacijų, 7 procentai e, ploto yra užimti kitų, ne mūsų institucijų. Ačiū. Pone Homayer. 7 procentai tai yra kitos ambasados. Aš pabrėžtinai. Da ist die Herzlichkeit nicht ganz so groß wie gegenüber anderen Botschaften. Aš tiesiog tikslingai paminėjau kitas ambasadas ir kaip planuojame pirkti arba statyti naujus pastatus, tai pirmiausia reikia turėti omenės, kaip išorės veiksmų tarnyba ir parlamentas turėtų tai turėti omenyje ir sumokėti tą dalį. Iš tikrųjų, mes ambasadų atžvilgių elgiamės labai dosniai, o ambasados visiškai netaip dosniai elgėsi su mumis. Valst valstybės taip pat stato tarp vyriausybinės struktūras, tačiau mes nedalyvavome tos procesus, procesuose, tačiau mes taip pat galime nukreipti savo darbuotojus. O tai reiškia, kad ir komisijos, ir parlamento darbuotojai gali būti perkelti. Tačiau aš netaip įsivaizduoju ES veikimą, kai valstybės narės deleguoja savo ekspertus, jie bedradarbiauja su mumis, jeigu nori, arba jeigu nenori, to nedaro, tiesiog jie atvyksta ir išvyksta. Mes jų buvimą finansuojame, tačiau mūsų komisijos arba komitetų arba parlamentų personalo mm, žmogiškų išteklių situacija tiesiog blogėja. Thank you. Ačiū. Ar dar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti, pakomentuoti? Jeigu ne, pradedame balsuoti. Elektroninis balsavimas, skelbiu dėl balsavimo pradžią. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 16 už, 3 prieš, 5 susilaikė. Patvirtinta. Tuo baigiame balsavimo dalį. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. Vėlgi susijęs su pastatų politika. ES delegacijos e, biuras Kinijoje, Pekine. Pone Aja, ačiū pone pirmininkė, aš dar kartą džiaugiuosi uh, e, Keller darbu. Dėja, negalėjau šiandien atvykti. Šis dosie yra susijęs su ES delegacijos Pekine pastatais. Toks yra kontestas. Kalbame apie nuomos sąlygas, paprastai mes turime per, neturime peržengti mūsų biudžetinių įgaliojimų. Tačiau šiandieno specifika tokia, kad e, padidėjo labai smarkiai nuoma - 20 procentų. Ir tai paaiškina, kodėl mes diskutuojame dėl šio dosie. Šis pastatas turi primti visą delegaciją sutalpinti visą delegaciją, kol kas yra padalinta per du pastatus. 2002 metais buvo pradėta nuomoti tą pastatą diplomatinėme korpuse. Tai atskiras diplomatų regionas. Ir mano klausimas toks. Kai mes galime paaiškinti nuomos augimą ir kitas dalykas, nuoma yra pasirašoma, nuomos sutartis pasirašoma ketveriems metams. Ir pastatai turėtų, e, numa, pastatų nuomai e, turėtų būti skiriami bent penkeri, me, bent penkeri metai, kad galėtų, o ne ketveri kaip dabar, tai būtų geriau. Shadow reporters. Dėkui, ar kas nors dar iš šešėlinių pranešėjų nori, ponė e, Holmeier. Aš labai kovingai nusiteikusiu šiandien. Todėl dėl pastatų, dėl kitų dalykų pritarčiau, tačiau apskrit, kitais kartais balsuosiu prieš, jeigu apskritai nebus bendradarbiavimo su parlamentu taip, kaip pagėdaujama. Zabal. Pone Guardija Zabal, dėkui pirmininkė, aš taip pat noriu pateikti klausimą kai buvo pasirašyta ankstesnė nuomos sutartis, atnaujinta, kai buvo dabar Matome, kad reikės laukti ketverius mažiausiai metus, kol galės persikelti e, tarnybą į naują pastatą. Žinome, kad pasikeitė e, situacija tame rajone ir, aišku, didinama nuoma. E, mes neturėjome galimybių reaguoti. Gali pakilti nuoma iki 60 procentų netgi. Ir nebuvo Galima numatyti pradžioje, kad užtruks, kol bus pastatytas naujas pastatas, bet ar, ar tikrai ne, nebuvo galima numatyti trukmės. Ponas Andrėsen, mes taip pat remiame prašymą, bet turime kaip eidė ar panašių klausimų. Tai yra taip pat klausimas susijęs su pastatu. ne galbūt tiesiai su šiuo pastatu, e, bet aš noriu paminėti tą dalyką. Tai yra informacinės technologijos saugumo klausimas tokiuose šalyse kaip Kinija, tokiuose mūsų pastatuose. Gal dabar, gal vėliau raštu galima pateikti klausimą tokį, bet mano nuomonė tas klausimas svarbus ir norėčiau informacijos daugiau, ponas Klus. Uh, Norėčiau grįžti prie to, ką pasakė ponia Hulmajer. Jis suformulavo labai konkrečius e, klausimus dėl Adinorio pastato ir dėl kitų pastatų Bruselėje. Pekinas, kokia ten situacija? Ar yra kokiu nors bendrai su kitomis Europos institucijomis naudojimų patalpų, galbūt ir Europos nacionalinių valstybių patalpų ir galbūt būtų galima paieškoti kokios nors sinergijos naudojant šitos pastatus arba patalpas. Vietoj to, kad būtų statomas naujas pastatas, taigi kaip atrodo situacija, kaip atsakysite į tą klausimą, kurį pateikė ponia Hulmajer. Thank you very much and thank you for uh, your word. Dėkoju. Išvės veiksmų tarnyba. Aš e, kalbu iš atminties, jeigu kažką pamiršau, tai atleiskite, tikrai nieko nebandau nuslėpti. Dėl atnaunimo sutarties mus informavo, kad e, pagal įstatymą Kinijoje e, sutartis galima sudaryti ketveriems metams, neilgiau. Dėl to mus riboja tie įstatymai ir aš asmeniškai nemanau, kad kad bent jau mano toks vertimas, kad per ketveris metus bus pastatytas naujas pastatas, taigi reikės dar kartą pratesti sutartį. Tai nėra kažkas labai naujo, tokia situacija, tokios situacijos egzistuoja. Ir 16 metais buvo ankstesnis e, pasirašytas susitarimas, kas ketverius metus būtent atnaujinama sutartis, e, sąnaudos 1 milijonas 400 tūkstančių. 200. Milijonas 200 tūkstančių per metus. Svarbu, mano nuomonė, nepamiršti, kad tai yra pratesimas sutarties. Žinome, kad padidėjo nuomos kainos rinkoje, net ir padidėjimui mes mokame mažiau, jeigu pažiūrėsime kitus B kategorijos pastatus už kvadratinį metrą 33,4 eurus e, mokėtume, mokame, o rinkos kaina 36-34 eurai mm, per mėnesį už kvadratinį metrą. Ir galime sakyti, kad tas rodiklis neblogas, nežiūrint padidintos nuomos kainos, vis tiek neblogai. E, atrodo mūsų sąlygos internetinių. E, interneto ir komunikacijos technologijų saugumas yra labai svarbi problema. Mes pradame projektą naują ir siekime užtikrinti saugumą. Žiūrime, kaip neseniai kiti tuose pastatytuose pastatuose užtikrinamas saugumas, bet Kinijoje yra daug apribojimų dėl to, ką gali vežti užsienio uh, piliečiai e, į šalį net ir darbui, bet mes e, kontroliuosime statybą šimtų procentų, tačiau bus labai sunku šimtų procentų už viso pastato statybą e, sukontroliuoti, nes reikėtų dar daugiau darbuotojų, kurie stebėtų, prižiūrėtų procesą siūsti tačiau aš mielai su jumis galiu išsameu pakalbėti apie tą klausimą kol kas. Per anksti gal kalbėti apie saugumą šių technologijų šiame etape, bet vėliau galėsime pakalbėti. Dėl e, bendros nuomos sinergijų aš pasikartosiu šiek tiek. Atsakiau jau poniai Holmeier e, panašiai, bet noriu pasakyti, kad mums labai svarbu yra dalytis e, patalpomis e, turime 150 e, maždaug e, tokių objektų, kurie bendrai nuomojami ir su valstybės narėmis yra trešdalis, o du trešdaliai su ES institucijomis. Ir, kiek aš žinau, Europos parlamentas laukiamas išskėstomis rankomis. Mes nedaug imsime už nuomą, bet tikrai uh, E, gali jisai įsikurti. Dėl Pekino 3 yra nuomininkai, investicijų bankas, išais veiksmų tarnyba ir į jų įpo. E, tos trys organizacijos ten jau yra ir ne mes negalime už jas priimti sprendimų, už kitas organizacijas, bet paprastai jos tikriausiai bus su mumis ir ateityje naujame pastate ir mes uh, į tai atsižvelgsime, bet jūs, kaip žinote, mes e, turime e, planuoti pastatus, tačiau neturime maržos, žinote, dėl ko ir būtų labai naudinga mums turėti galimybę tokios maržos, bet aš suprantu, kodėl jūs negalite to e, užtikrinti, tačiau bendra, e, bendras nuomavimas ir sinergijos visose mūsų delegacijose užsienyje siekiama užtikrinti sinergijas, įskaitant e, ir Kiniją. Pone Holmair. Jūs tikras diplomatas. Kai tik tai kalbame apie parlamentą, jūs tiesiog visai išsisukinėjate, jūs kalbėjote apie viską išskyrus apie parlamentą. Aš mielai jums persiųsčiau parlamento patalpų poreikio e, sąrašą ir tiesiog įrodyčiau, kad mes turėtume būti traktuojami lygiai taip pat, kaip ir kaip tai daro kitos valstybės. Aš tą sąrašą jums atsiųsiu, sąrašą, kuriam jūs nepritarėte, bet kurį jūs atmetėte dėl nuomos. Iš tikrųjų, čia gal tai, kad 45,4 procentus daugiau mokėsime, turint omenyje, kad kainos padidėjo 22 procentais, iš tikrųjų galbūt čia yra palanki kainai ir tai yra 500 tūkstančiais palankesnis nuomos pasiūlymas, negu mums buvo pateikta anksčiau. Ten. Um... Pasku, e, paskutinį žodį tarsime dėl šio klausimo per kitą posėdį. Primsime sprendimą. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas klausimas parlamento rezoliucijos pažanga taryboje dėl um, nuosavų išteklių daugiametėje finansinėje programoje naujoje, pasikeitimas nuomonėmis, e, Suomijos pasiūlymai paskelbti gruodžio penktą dieną yra mažiau negu tikėjosi parlamentas. E, skirti tam, kad būtų galima skirti klimato kaitai, investicijoms saugumui. E, komisijos pirmininkė Uršula von der Leyen. Vakar gavome iš jos e, naujų žinių ir jis sako, kad 0,7 procentai E, toks yra pasiūlymas tik tai, bet nebus įmanoma įvykdyti visų įsipareigojimų ir sureaguoti į piliečių lūkesčius. Šis pasiūlymas yra tik pradžia labai sudėtingų dėrybų taryboje ir su parlamentu ir e, parlamentas, kaip žinia, turės e, suteikti savo pritarimą ir dėl sektorinių dalykų ir teisinės valstybės principų. Mes esame taip pat sprendimų prieimimo institucija, bet reikia dar labai daug ką e, pasakyti ir aš norėčiau paprašyti ponios Markės e, pasisakyti. Kalbėsiu portugališkai savo kalbėtą. Labai ačiū pirmininkė. Taip, puiku, kad galime šiandieną pakalbėti apie šį klausimą po to, kai parlamentas didelę daugumą patvirtino rezoliuciją. Ji e, patvirtino anksčiau, dar kartą parėmė pernai lapkaitį parlamente patvirtintą pranešimą. Manau, e, reikia prisiminti, kad rezoliucijoje parlamentas e, pritarė ankstesniam parlamentui, tai labai svarbu E, taip pat mes atkreipiame ypatingą dėmesį į tai, e, koks svarbus yra ryšys tarp biudžeto ir žaliojo kurso. Jeigu mes norime daugiametėje finansinėje programoje sutelkti įvairius įsipareigojimus, tai svarbu to nepamiršti, bet nepamiršti pirmiausiai turime finansavimo galimybių ir kokie bus komisijos pasiūlymai dėl finansavimo. Ar atsiras naujų finansinių išteklių, bent jau to norėjo parlamentas, ar bus e, pasiūlyta būdai, kaip skirtingos politinės kryptis galėtų prisidėti prie e, klimato kaitos sustabdymo veiksmų finansavimo. 25 procentai mūsų nuomonė visos e, daugiametės e, programos turi būti skirta veiksmams susijusiems su klimato kaitos priemonėmis komitete mes esame apie tai taip pat kalbėję ir labai svarbu Prisimenant diskusijas pasakyti, kad pranešėjos komanda, aš pati konkrečiai, kolega ponas Olbrechtas ir kiti pranešėjai, bendra pranešėjai dėl bendrų išteklių, turiu galvoje ponę Fernandesą, ponę Aje, kurie dirbo labai e, glaudžiai tarpusavyje, kad ir parlamente e, tarp įvairių komitetų pranešėjų vyksta sistemiškai dialogai. Noriu pasakyti, kad e, parlamento pirmininkas taip pat e, labai remia mūsų darbus, siekiant užtikrinti, kad vyktų vidinis dialogas ir koordinavimas ir taip pat, kad parlamento požiūris būtų pristatytas kitose institucijose, pirmiausia, E, vadovų taryboje. Šiandieną kaip tik prasėda vadovų taryba ir pirmininkas parlamento David Sasoli e, pristatys pri dar kartą parlamento poziciją dėl daugiametės finansinės programos. Mes esame surengę kontaktinės e, grupės tikimus su parlamento pirmininku, taip pat susitikome su pranešėjais, šešėliais pranešėjais iš įvairių komitetų ir bandome suderinti mūsų vidaus pozicijas, palaikydami dialogą su įvairiais komitetais. Svarbu palaikyti šį dialogą dėl to, kad Europos parlamentas e, atlieka tarsi dviejopą užduotį. Mes E, suteiksime pritarimą daugiametai finansiniai programai ir kitas e, dalykas - bendras sprendimų prieimimas e, pagal kiekvieną programą ir kiekvieną biudžeto eilutę. Kita savaitė komitete, kitame E, posėdėje kalbėsime apie e, pirmininkų, komitetų pirmininkų suėgoje, apie tai kalbėsime. Ir bus apsispręsta, kaip e, bendrauti, susiekti su taryba. Ir mes esame tikri, kad blogiausiu atveju, aš nemanau, kad tas blogiausias atvejis išsipildys, reikės eiti į trišalės darybas ir neturėti dar parlamento pozicijos. Aš manau, kad nepaprastai svarbu koordinuoti veiksmus ir e, užsitikrinti aiškės pozicijas. E, per kitą savaitę su pirmininku tiksime ir tikiuosi, kad tos pozicijos išiškės. Pone. Dėkoju. dėl nuosavų išteklių. Procesas toks pat, e, kaip kad e, ką tik paaiškino Margarita. Dabar jeigu pasižiūrėsime į Suomijos poziciją. Taip, matome, kad buvo stengtasi labai stengtasi, parengtas pradinis pasiūlymas, bet uh, tai labai toli nuo realybės ir taip pat dar labai m, mm, aktualus klausimas ištekliai. TVA parlamentui kelia tai susirūpinimą ir tai yra PVM ir e, dar e, mums aktualus, kaip žinia, nuosavų išteklių klausimas. Mes e, kontaktinės e, grupės susitikime kalbėjome, kad reikia, parlamentui labai svarbu pasiekti pažangos būtent nuo savų išteklių e, srityje ir tai bus siejama su mūsų pritarimu daugiametai programai. Ir kaip sakė Margarita, mes e, dirbame tikrai labai glaudžiai bendrabiaudami visa darybininkų komanda ir mes tikimės, kad taryba pagaliau irgi pažengs į priekį. Ar dar kas nors norite ką nors pasakyti? Ponas Mirešan. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pritarti pranešėjai ir kolegoms, kurie išsakė savo nuomonę. Labai svarbu laikytis toliau parlamento pozicijos ir aiškinti tarybai, kad parlamento pozicija įsispinti ministrų pirmininkų, taip pat tarybos narių įsipareigojimai. Taryba neturi tikėtis, kad pavyks, taryba jai pavyks pasisustarti vėliau, nesvarbu, ką be pasiūlytų. Praeitie taryba vis vilkindavo E, sprendimą ir didėjant spaudimui galiausiai susitardavo. Tačiau jeigu parlamentas anksčiau pritardavo, tai šį kartą elgsis kitaip. Aš manyčiau, kad mūsų nauji prioritetai reikalauja naujų e, finansavimo išteklių. Tai apie tai kalbėjo ir kiti kolegos iš kitos kadencijos. Anksčiau buvo daroma taip. Pirmiausia, numatyta buvo lėšos, o po to Junkerio plano priimimas, taip pat e, fondas Afrikai, taip pat e, Afrikos pabėgėlių fondo priemonė priemonės atsirado naujos, o trečiojo antrašinėje dalyje neturėjome jokių veiksmų laisvės, negalėjome sureaguoti į naujai kylančias grėsmės. Todėl mes parlamentas reikalaujama lankstumo galimybės ir tai turėtų būti tęsiama. Naujai ES komisijai reikėtų pasakyti, kad ankstesnės komisijos pateiktas pasiūlymas 18 metais, gegužės mėnesį, buvo nepakankamas, neatsižvelgta į parlamento reikalavimus. Tiesiog galbūt buvo per daug atsižvelgiama į valstybių narių paraiškas parlamente. Kai kurios valstybės tą lankstumą numatė vienu, vieno procentų lankstumą, tačiau to nepakankama. Dabar dėl nuosavųjų išteklių. Nuosavieji ištekliai padėtų užpildyti tą takoskarą tarp to, kas siūloma ir to, ko gali iš tikrųjų prireikti. Apie tai kalbėjo Manuel ir Haji. Ir galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Aš puikiai suprantu, kad kai kuriuose valstybėse mokėtojose reikia apginti šitą poziciją dėl ES išleidžiamųjų lėšų. Biudžeto veiksmingumą vertina tos pagrindinės valstybės mokėtojas į ES biudžetą. O tai reiškia, reikia patikinti, kad biudžeto lėšos išleidžiamos tinkamos. Kitais metais pradės veiksti Europos prokuratūra, kad imamasi priemonių mažinti biurokratiją, taip pat gerinti fondų veiklos veiksmingumą ir toms valstybėms, kurios pageidauja vieno procento limito, reikėtų paaiškinti, kad bus imamasi priemonių, kad geriau būtų naudojamos ES lėšos ir fondų lėšos. Ir komisijos iniciatyva dėl žalinimo priemonių. Iš tikrųjų, jeigu mes neturėsime savo nuo savų išteklių, tai mes negalėsime nieko pasėti. Sausio mėnesį komisija pateikė pasiūlymus dėl sąžiningo perinimo fondo, tačiau tai e, nereiškia, kad viso to pakaks kitiems ES prioritetams. Dėkui pirmininkė po pranešėjų ir pono Morešan pasisakymo nebe daug ką galiu be pridėti, bet norėčiau kai ką patikslinti. E, mes žinome, kad pasiūlymas e, e, nėra nei geras, nei dėl skaičių, nei dėl turinio, nėra vidutinės trukmės perspektyvos, neatsispindi prioritet dabartinės politikos kryptis, kaip ką tik sakė, ir 25 procentai siūloma tik tai kovai su klimato kaita. Nekalbama visiškai apie vaiko garantiją. Parlamentas, mes, deputatai, eidami į rinkimus, kalbėjom apie mūsų įsipareigojimus šiuose srityse, taip pat taryba savo sprendimuose ir tada, kai e, siūlė kandidatus į komisijos narius, kaip žinia, būtent vyriausybė siūlė kandidatus, o paskui parlamentas juos tikino, bet būtent buvo vyriausybių tai kandidatai. Ir jie kalbėjo tuomet apie daugybę e, iniciatyvų ir visiškai dabar tai, ką matome, pasiūlymas netitinka įsipareigojimų prisimtų visų institucijų. Ir aišku, dabar viskas pasikeitė, lyginant dabartinę situaciją mm, su situacija, kai dėrėmės dėl e, dabartinės finansinės programos 12 metais. Ir prioritetai e, šiandieną išlieka tokie pat, kai kurie, kaip ir buvo 12 metais, bet atsirado dar daug daugiau naujų. Ir jokių būdų mes negalime visko finansuoti su tomis pačiomis sumomis. Mums e, reikia visai kitų sumų. Ir vienintelis sprendimas yra nuosavi ištekliai. Aš norėčiau išreikšti tam tikrą optimizmą. E, noriu pasakyti, kad atsirado e, galimybė kalbėti plačiau apie nuosavus išteklius, bent jau tą matome iš Suomijos pasiūlymo, taigi palaikykime tą optimizmą optimizmą ir bandykime paaiškinti viską e, skaičiais. Per ateinančius mėnesius vyks įvairūs renginiai ir mes e, turėtume ieškoti galimybių, jeigu nenorime prašyti daugiau lėšų iš valstybių narių, tai vienintelis kelias yra nuosavi ištekliai. Ir dar vienas dalykas - darybų dėžutės. Kalbu, nekalbu apie bendras gairias, bet uh, detalės. Tai yra susiję su bendrų sprendimų e, pritarimu, pavyzdžiui, e, reformų paramos programa e, tampa priskiriama visai kitai kategorijai Suomijos pasiūlyme. Visiškai viskas yra tarsi parengta ir mes galime nieko nesakyti. Jie nusprendė, kokios yra sumos, kaip priimami sprendimai, jie tarsi parengė pranešimą e, darybų toje dėžutėje. Ir e, reikėtų į tai pasižiūrėti, taip pat žemės ūkis, kalbama labai detaliai, taip pat sanglaudos politikos srityje, bet tai netitinka tarp institucinių santykių ir aš bijau, kad darybose tos sritis bus problematiškiausios, kaip reikės uh, pakoreguoti tarybos pasiūlymus e, tose dviejose srityse, kurios, kuriuose priimami sprendimai bendro sprendimo procedūros keliu. Kalbėsiu vokiškai für mich so, müsste es bei den Verhandlungen zum Finanz. Darybose dėl finansinės perspektyvos reikėtų turėti omenyje ES perspektyvą. Ir kalbant apie ES e, pasirinksimą kryptį, reikia turėti omenyje, kad tokios didelės valstybės kaip Vokietija dažnai netgi blokuoja šiuos darybinius procesus, nors turėtų būti priešingai. Pastaraisiais mėnesiais pasiekta šiokios tokios pažangos, tačiau yra nepakankama, kai kalbame apie finansinę programą, tai aptarėme tik tai tam tikrus aspektus. Vakar buvo pristatyta Mm, komisijas e, e, mm, žalesis kursas. Mes tiesiog e, atskirai derimės ir finansavimų nenukreipiame tinkamą linkme. Ir todėl, ko gero, reikėtų imtis esminių diskusijų dėl to. Tie dabar mums pateikti skaičiai visiškai nepadės padėti klimato kaitos mažinimo tikslų. Jeigu to norime, reikės investuoti daugiau uh, ir todėl taryboje tos griežtai nusiteikusios valstybės blokuoja situaciją, o vakar komisija pateikė savo pasiūlymus, jeigu pažvelgtume į juos, į skaičius dėl klimato kaitos e, finansavimo, tai yra senieji skaičiai pateikiami ir naujus skaičius reikia įtraukti į finansinę programą. Ir jeigu mes jau susitarsime dėl kompromisinio, darydamėsi dėl finansinės perspektyvos, tai jau vėliau nebegalėsime ieškoti papildomų lėšų dėl žaliojo kurso finansavimo. 1,2 milijardai reikalingi kiekvienais metais, tai kaip tą procesą reikės finansuoti ilgalaikėje perspektyvoje, apie tai nekalbama daugiametėje finansinėje programoje. Problemų išliks tol, kol valstybės narės ginčysis ir nesieks susitarti. Tai reiškia, kad per vėlai prasidės e, įvairios finansavimo programos, jų gyveninimas klimato kaitos mažimo kontekste ir visiškai ir visos kitos programos, uh, E, nuo kurių finansavimo priklauso žmonių likimai. Konfliktai tęsiasi, ginčiai lieka tie patys ir todėl, e, kalbant apie klimato neutralumą, reikėtų sulaukti konkretesnio pasiūlymo. Labai gerai, kad parlamentas į parlamentinį dėrybinę komandą sutarė dėl kompromiso, tačiau ko gero reikėtų aiškiau, konkrečiau teikti informaciją apie mūsų siūlymus ir siekti diskusijų su kitomis suinteresuotomis šalimis ir galbūt reikėtų siekti pakeisti viešąją nuomonę, kuri vis dar išlieka kritiška mūsų atžvilgiu. Norėčiau padėkoti pranešėjai, dėkoju kolegoms, kurie pritarė man, kad reikėtų laukti konkretesnės pozicijos iš tarybos. Visi papadimulis. Ačiū, ponas papadimulis. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu graikų kalbą. Prašau užsidėti ausinės. Um, σημειώνω ιδιαίτερα θετικό ότι όλες οι πολιτικές ομάδες yra labai palangus reiškinys. Visos frakcijos ryštingai atmeta uh, E, pirmininkančios Suomijos pasiūlymus. Ir taip yra todėl, kad mes pasiekėme susitarimą, kad tam, kad finansuotume savo prioritetus, prioritetus, dėl kurių susitarė Europos komisija, e, mums turi būti priimtini. E, komisijos pasiūlymas buvo pagrystas valstybių narių pasiūlymais. Praėjo metai nuo mūsų pasiūlymo pateikimo. Ir tie 1,3 milijardai atsiprašau, 1,3 procentai nuo Europos BVP yra labai svarbus. Ir e, mūsų pirmininko pareiškimas, kurį jis pateiks Europos tarybai po keletos metų, po keletos valandų atsiprašau, e, akivaizdžiai atmes Suomijos pasiūlymus ir reikalaus žymiai ambicingesnių planų. Todėl mūsų pirmininko pareiškimas yra nepaprastai svarbus, nes jis yra pagrystas kad 1,3 procentų nuo bendrų Europos nacionalinių pajamų e, yra e, minimumas, kad galėtume finansuoti tai, ko piliečiai reikalauja. Pirmininkaučios valstybės, Suomijos pasiūlymas yra, e, eina prieš blaivų protą ir įžeidžia vyriausybės. Mes esame bendrieji teisės aktų rengėjai. Todėl neturime būti nuolankus, turime parodyti savo balsą. Ir uh, Einant laikui mes turime pasiekti susitarimą ir nereikia daryti per didelių nuolaidų. Suomijos pasiūlyme parlamento e, pasiūlymas sumažinamas 30 procentų e, regionų politikai 27 procentais, anglodos politikai 25 procentais, LIFE programai, klimatui 30 e, procentų horizontui, 48 procentais Erasmus, 35 procentai e, Europos ESF. E, ir jeigu pasiūlytumėm šį pasiūlymą su ankstesnė daugiametė finansų programa, tai e, daug didelis e, apkarpimai yra sienų kontroliai ir migracijai suvaldyti. Kaip mes galim tai paaiškinti? Labai gaila, kad šiandien į mūsų posėdį neatėjo komisijos narys Han. Jis turėtų būti čia nuėsis Europos komisijos komisaras atsakingas už biudžetą. Jis e, turėtų pademonstruoti norą bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ir aš sutinku su kolegomis, kurie sakė, kad e, turime daryti spaudimą, kad nuosavi ištekliai padidėtų. Tik taip mes galėsime baigti ginčius tarp grinųjų e, mokėtojų ES biudžetą ir didžiųjų naudos gavėjų. Dėl to daugiametė finansų programa yra tik labiau ir labiau karpoma. Vienintelis būdas išbristi iš to uh, mirties taško yra reikalauti Europos komisijos naujų pasiūlymų pagristų Monti ataskaitą. Ačiū. Ponas Kormon. Ačiū, ponė pirmininkė. E, labai įdomiai keičiamės nuomonėmis, malonioje atmosferoje čia, atvirai. Ir man labai malonu, kad mes turime tokią galimybę. E, komisijos narys Hanas netėjo, todėl turbūt mes galime taip atvirai kalbėtis. Bet e, tai mus tuo pat metu šiek tiek erzina. Kaip mes, mano nuomonė, turėtume vertinti šį daugiametės finansų programos reikalą? kyla nauji politiniai iššūkiai. Aš klausiuosi Europos komisijos pirmininkės vakar. Daug kas e, iš esančių čia e, buvome ten ir kalbėjome apie žalėjį kursą. Žalėsis kursas tai yra nauja politinė kryptis, išplaukianti iš kitų mūsų istorijos elementų Junktinėse Amerikos valstijose. E, jau ketvirtame dešimtmetyje buvo kalbama apie naujai žaliai kursą. Kas tada įvyko? Ką padarė prezidentas Rooseveltas? Jis padidino biudžetą labai didelę dalimi. E, jis e, pradėjo investicijų, masinių investicijų politiką, stengdamasis užtikrinti socialinį teisingumą. Taigi, jeigu mes norime iš tiesų įgyveninti žaliai kursą, mes negalime e, elgtis kitaip, mes turime panašiai mąstyti ir skirstydami ES biudžetą. Man atrodo, kad čia svarbiausia turime keisti biudžeto mastą. Mes labai puikiai supratome, kad su valstybėmis narėmis tartis yra sudėtinga ir tarp mūsų ar 0,16, ar 0,2, ar 0,3 e, nieko daug nepakeis, nes tai toli gražu nesiekia mūsų poreikių, e, mūsų tikslo. Pirmiausia, mes turim kalbėti apie nuosavų išteklių didinimą. Man labai nepatinka Europos E, tarybos, e, tarybai pirmininkančios tarybos ataskaita. Na taip, durys atidarytos. Mes sakome, kad e, jos atidarytos, todėl kad neuždarytos. Bet aš matau tam tikrą atsitraukimą. Pradedamas vėl, pradedama kelti klausimų dėl PVM, abejojama dėl to. Ir jeigu mes galėtumėm numatyti naujų nuo savo išteklių šaltinių, tai vienintelis realus būdas būtų plastiko mokestis, tačiau vėlgi čia mes nepasieksime tiek lėšų, kiek mums reikia. Bet kita vertus, mes e, nebekalbame apie aviacinio kūro apmokestinimą. Gaila, nes e, tai yra šaltinis, kurį būtų nesunku panaudoti, surinkti lėšas iš to nebūtų sunku, nes jeigu ES piliečiai E, turi mokėti mokesčius už benziną, tai kodėlgi aviacijos įmonės neturi mokėti už aviacinį kurą. Taigi, man atrodo, kad mes turėtume kelti šį klausimą ir e, mums kaip parlamentui e, biudžeto tema turi būti aktualiausia, nes mes turime užtikrinti ne tik ekologišką fiskalumą, mes turime užmatyti deramos išteklius viskam artimiausių metų. Mes galim su daug ko sutikti, galim su ko nesutikti, bet man yra dar viena tema, e, kur mano nuomonė skiriasi. Ir pasinaudokime progą kalbėti. Aš norėčiau sužinoti, kiek mums pavyks suderinti visas pozicijas iki galo. Kaip aš suprantu, Europos pozicija yra labai tvirta, nes mes esam vieningi. Bet aš norėčiau šiokių tokių signalų, kurie rodytų, kiek mes galėsime išlikti solidarus, solidarus e, kovodami tame mūšyje, kurį aš įvertinu kaip mūšį su taryba. Yra numatyti griežti terminai, mes turime būti pasirengę E, eiti iki pat visiško blokavimo, jeigu mums nepavyks e, pasiekti kai kurių savo tikslų, kuriuos mes labai tiksliai apsibrėžėme. Jeigu kai kas iš mūsų e, kels labai griežtus reikalavimus, bet galiausiai, kai pradės spausti laikas, mes pradėsim viską nusileisti, dėl visko nusileisti ir dabartinis biudžeto masas nepasikeis, tai nėra prasmės ir ginčytis ir stengtis. Jeigu mums nepavyks gražinti į protą tarybos, tai kodėlgi mes negalėtumėm e, dar kartą pagalvoti apie visuomenės nuomonę. Nekalbėkime apie tai tik tai mūsų parlamento viduje, galvokime e, kalba, apie tai, ką kalba visuomenė ir ar tai iš tiesų atspindi valstybių narių pasiūlymus. Mes turime tiesiog pagalvoti, iki kiek mes galėsim, kiek mes galėsime toli nueiti tame procese, kuris dabar prasideda. To, ačiū, ponas Korneris. Äh, äh, Kalbėsiu vokiškai ir trumpai. Pirma, pirmininkas parodė man ženklą, kad turėčiau kalbėti kuo trumpiau. Tikrai diskusijas tęsiasi ir čia, ir parlamente apskritai ir darybinėje komandoje, o mūsų pozicija yra pakankamai aiški ir puikiai suprantame, kad dabar turėtų pajudėti iš vietos valstybės narės. Murosan paminėjo labai svarbų, man manimų, dalyką. Tose valstybėse, kurios įneša pakankamai daug į ES biudžetą, lėšų panaudojimo tema yra labai aktuali. Iš tikrųjų, šiandien dar visiškai neaišku, kaip Suomijos pasiūlymui turėtų pritarti ar nepritarti taryba, ar tas pritarimas bus šimtaprocentinis. Todėl mums reikia siekti, kad piliečiai sutiktų su valstybių narių ES biudžetą nukreipiamus lėšomis. Todėl mes turime dar kartą stiprinti teisinės valstybės principus, o savo tvirtą parlamento poziciją tiesiog reikėtų ginti iki galo. Tak, dziękuję bardzo. Labai ačiū. Prašyčiau užsidėti ausinės, kalbėsiu lenkiškai. Visų pirma, aš manau, kad nereikėtų naudoti formuluočių, kad e, parlamentas ir valstybės narės e, yra konfliktuoja, nes tai būtų lasdos perlenkimas. Mes kaip valstybės narės e, iš skirtingo atspirties taško pradedame tikslų siekimą. Lenkija, pavyzdžiui, negali skūstis dėl ES ir aš asmeniškai dėl to negalėčiau skūstis Tačiau man atrodo, kad reikia e, tartis su Europos piliečiais, jiems pasakyti, kad mūsų atspirties taškas yra kitoks. Pavyzdžiui, pagal tą naująjį e, žaliai kursą. Antras dalykas. Turime atsižvelgti praktiškai į beveik isteriškus e, pasakojimus apie žaliai kursą, nustatyti tikslai, e, bet pinigų tiems tikslams įgyvendinti neturime. Todėl e, pradame kalbėti, kad iš CEF e, infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės galima gauti pinigų, o kitos politikos tarsi taps nebeįmanomos. Prisiminkime, kad Europa E, nėra visas pasaulis ir e, viskas nepasibaigia Europos Sąjunga. Aš man žiūriu į tai, ką daro parlamentas, taryba. E, aš stengiuosi atsižvelgti į mūsų valstybių konkurencingumą ir pažiūrėkime, kas bus ateityje. Varinkėjams svarbu žinoti, ar ES išliks konkurencinga. Aš manau, kad tai gali būti problemiškai, ypač jeigu kalbėsime uh, apie Europos energetikos sektorių ir apie kitas politikos e, klausimus, kurie yra gyvenni Azijoje ir Amerikoje. Na ir pabaigsiu e, su Kinijos pasiūlymu, e, atsiprašau, su Suomijos pasiūlymu. Tai nėra pats geriausias mm, kompromisas, sakyčiau. Mes stengiamės atsižvelgti į Suomijos pasiūlymą, E, žinome, kad Suomija yra pasirengus, Lenkija yra pasirengusi dėrėtis, tačiau reikia konkretesnės informacijos e, mūsų dėrybose e, dėl daugiametės finansų programos. Ačiū. Pirmiausia, pana Švarcis iš komisijos. Ir paprašysiu jo sutelkti dėmesį į du klausimus. Pirmiausia, kaip Europos komisija vertina, ką dabar jau pasiūlė uh, Suomija, e, kas jūsų nuomonė yra gerai. Ir kitas dalykas, kokia bus šiandien Europos komisijos pozicija diskusijose. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami pranešėjai, parlamento nariai kolegos. Visų pirma, noriu pasakyti, kad komisijos narys Hanas atsiprašo, kad šiandien negali atvykti. E, iškilo e, kitų reikalų jo darbo atvarkėje Ir e, mes kartu su Europos parlamentu pasarosius dešimt metų labai glaudžiai e, bendradarbiavome ir jis kaip komisijos narys labai glaudžiai bendradarbiavo. Aš norėčiau pakalbėti apie temas, e, kurias pirmininkas iškėlė. Kaip žinia, pirmininkaujanti Suomija parengė dėrybų dėžutę Ir Europos parlamentas labai kritiškai viską vertina. Aš norėčiau išskirti kai kuriuos elementus, kurie mums atrodo konstruktyvus šiame dokumente ir dokumentus, elementus, atsiprašau, kurie mums atrodo labai negeri. E, tarp pozityvių elementų yra tai, kad bent jau 25 procentų e, klimato E, mainstreaming yra numatytas ir mums atrodo, kad tai yra labai geras žingsnis dėl teisės viršenybės mechanizmo. Dabar jau yra pateikstas tekstas, kuris yra labai artimas Europos komisijos pasiūlymui ir ten yra kalbama apie teisės viršenybę. Tai yra labai svarbu Europos komisijai. Tiesa ta, kad atvirkštinė kvalifikuotojų dauguma dar išlieka, tačiau visi suprantame, kad uh, E, tas klausimas yra labai delikatus ir dėrybininkai galų galę turės dėl to tartis. Mūsų nuomonė yra pozityvių kokybės elementų sanglaudos politikoje, teminių koncentracijų, e, sanglaudų pervedimas, e, kai kas kalba apie modalumo įgyvendinimą. Mūsų nuomonė yra gerai, kad ETF yra įtrauktas į biudžetą ir atskiros kaiminysės politikos priemonės nebelieka darybų dėžutės ankstesniuose variantuose apie tai buvo kalbama. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus žingsnis į priekį ir man atrodo, kad Europos parlamentas dėl to labai džiaugsis. Be abejo, e, malonu, kad e, šioje dėžutėje yra kalbama ir apie teisingo socialinių požiūrių pokyčių mechanizmą ir sausio 14 dieną Europos komisija pateiks teisinį pasiūlymą tą temą. Dėl neigiamų pusių Be abejo, 1,07 procentai e, tai e, bus nepakankama akivaizdžiai suma, tačiau dar blogiau yra tai, kaip e, tas klausimas bus svarstomas. Mes kalbame apie visų sugriežtintų prioritetų svarstymą. Europos gynybos fonde yra numatyti apkarpimai, išorės veiksmų programai yra apkarpimai. 47 e, milijardai eurų susidarys tų apkarpimų. Jeigu norėsite, galėsiu pristatyti daugiau detalių, bet e, man atrodo, kad tai yra labai problematiška ir akivaizdu, kad dėl to e, Europos komisijos pirmininkė šiandien Europos vadovų taryboje apie tai ir kalbės. Dar vienas svarbus elementas - administracinių išlaidų karpimas. Aš labai klausiausi susidomėjimų diskusijų apie e, pastatus. E, administracijos išlaidos yra 2 milijardais eurų mažinamos. Dėl to turbūt visose institucijose, skaitant Europos parlamentą, reikės gana žiauriai apkarpyti personalo skaičius. Mes su tuo nesitaikome ir e, kovojame, tikimės, kad Europos parlamentas mus tuo požiūriu parems. Dėl nuosavų išteklių aš sutinku su tuo, ką sakė ponė Gardija Zabal. Nepakanka to, kas yra dabartinėje dėžutėje. Dar yra pažangos elementų. E, turime e, išėmę iš skliaustelių plastiko mokestį, yra numatyti kiti galimi e, nuo savo išteklių šaltiniai, bet viskas priklausys nuo Europos parlamento daromo spaudimo. Ir mes kaip Europos komisija labai džiaugiamės tuo spaudimu ir tikimės, kad jūs jį išlaikysite. Vienas elementas mums atrodo labai svarbus. E, kalbu apie lankstumą ir e, turbūt e, nepakankamai tai dar yra akcentuojama. Kas yra dėrybų dėžutėje? Lankstumo turi būti pakankamai. Kai kas iš jūsų turbūt puikiai prisimenate, e, kokia mm, buvo 2014 metais neišnaudotų sumų problema bandome tos klausimus spręsti, suprantame, kad ta problema yra iš esmės paslėpta, nes visi kalba apie bendrą lygį ir panašiai, tačiau aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas padarys daug spaudimo to požiūrį, Europos komisija tą patį darys ir daro, nes lankstumo lygmuo iš esmės leidžia ES reaguoti į krizę, kaip kad yra padaryta dabartinėje daugiametėje finansų programoje ir bus labai svarbu išlaikyti bent jau dabartinės MFF lygmenį. Ir dėžutės tekste yra numatytas mažesnis lankstumo lygmuo, negu reikėtų. Norėčiau apie tai labai aiškiai pakalbėti, nes mums tai yra labai svarbu. Apie šiuos elementus mes turėsime kalbėti naujajame dėrybų dėžutės e, variante. Kaip žinote, kitas žingsnis atrodo bus toks, kad e, Europos vadovų tarybos pirmininkė, e, pirmininkas turės dabar priimti sprendimus. Šiandien, aš manau, bus pareikšta, kad reikia greito susitarimo daugiametės finansų programos, jau labai vėluojame lyginant su praeitų kartu, jau ir praeitą kartą žinia buvo vėluojama E, gyvendinti programas, nes biudžetas buvo padirbtas per vėlai. Taip pat manome, kad buvo apleistas dialogas e, su Europos parlamentu. Yra sakoma, kad pirmininkaujantį Kroatiją nori intensyvinti tą dialogą, tačiau tai išplauks iš konsensuso. Ir taryba turi žinoti, kokia bus parlamento pozicija, turi būti užmėgstas e, reguliaresnis dialogas Ir toks bus mano, atsiprašau, komisijos e, e, dėrybų dėžutės vertinimas. Ir tai bus pagrindinė žinia, kurią e, mūsų pirmininkas šiandien taryboje norės išreikšti. Pone Markės apibendrės. Ačiū pirmininkė ir dėkoju už viską, kas buvo pasakyta. Iš tiesų, Labai svarbu tą dialogą e, plėtoti, mes e, įvardijome punktus. Ar yra vertimo problemų, klausė kalbėtoja. Aš norėjau taip pat padėkoti Europos komisijai už pasisakymą. Mums e, jūsų paminėti aspektai taip pat yra labai svarbus ir Europos parlamentas uh, pateikė savo pasiūlymus, e, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. E, dėl e, tos dėrybų dėžutės. Svarbu prisiminti, kad dabar bendrų reikalų tarybos visi nariai gavo informacijos apie Europos parlamento poziciją. Tai yra, Europos parlamentas nusintė Suomijos pirmin, Suomijai pirmininkaujančiai ir ministras Tupinainen išdalino visiems bendrų reikalų tarybos nariams Europos parlamento E, dėžutę, dėrybų dėžutę. Ir e, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, kad mes galėtume pabandyti išbristi iš dabar susiformavusios padėties, kai e, tarp institucinis dialogas dėl daugiametės finansų programos užsitėse. Dėl paminėtųjų problemų ir ryšio su piliečiais. Piliečių koks yra įspūdis apie e, finansavimą ES. Aš norėčiau atkreipti dėmesį Europos komisijos atliekamą darbą. Visuomet yra labai svarbu e, įvardinti skaičius, e, pavyzdžiui, kokia nauda yra atnešama bendrai rinkai, bet taip pat reikia prisiminti, ką komisijos narys Hanas per klausimą Europos parlamente E, paminėjo, kokius biudžeto skaičius paminėjo. Mes turime išlaikyti pusiausvyrą tarp grinųjų e, mokėtų ir grinųjų naudos gavėjų. Kol kas e, tokios pusiausvyros nėra, nes ir grinėjai mokėtojai gauna naudos ir didžioji dalis politinių lyderių kiekvienoje valstybėje narėje turi su piliečiais apie tai kalbėtis, bet taip pat reikia sukurti komunikavimo strategiją, kad piliečiai galėtų geriau suprasti, kokios naudos kokios pridėtinės vertės atneša ES veiksmai ir ES biudžetas. Kitas punktas dėl nuosavų išteklių. Iš tiesų, mes negalime tuo pat e, metu e, siekti pažangos ir imtis naujų priemonių, jeigu mes neturėsime e, aiškumo dėl nuosavų išteklių. Akivaizdu, kad taip kaip dabar biudžetas yra finansuojamas, kai e, didžiausia dalį, e, didžiausias šaltinis nuo savo išteklių yra valstybių narių nuosav, procentas nuo bendrųjų nacionalinių pajamų, e, ne, jeigu taip išliks, mes neturėsime pakankamo biudžeto ES prioritetams finansuoti. Galiausiai aš norėčiau dar kartą e, pakalbėti apie artėjančias pirmininkau, artėjančius pirmininkavimo pusmečius. Suomija jau diskutuoja dvi šalių pagrindų su Kroatija ir, jei prireiks, su Vokietija bus tariamasi. Reikia labai aiškiai pasakyti, reikia sukurti strategiją bendravimui su busimomis pirmininkančiuosiamis. Tik po to bus Portugalija. Na ir galiausiai Yra dar vienas labai svarbus klausimas ir aš norėčiau jį čia paminėti, ypač po to, kai kalbėjo Rasmus. Vis ES institucijos, vis, iniciatyvos visos turi būti finansuojamas iš biudžeto. E, reikia siekti daugiau skaidrumo ir Europos parlamentas turi atlikti savo vaidmenį. Mes negalime e, pagal mums sukurtai dabar scenarijų sutikti kad e, dėrybose būtų rastas sprendimas finansuojant tam tikras politinės iniciatyvas iš nebiudžetinių lėšų, iš nedaugiametės finansinės perspektyvas. Europos parlamentas turėtų būti labai uh, atidus, žiūrėdamas, kad tai nesi, neįvyktų. Dėkoju. Baigėme nagrinėti šį klausimą, taip pat baigėme mūsų komiteto posėdį. Tačiau dar noriu pasakyti, kad kitą kartą susitiksime sausio 13 dieną Strasbūrė. Tai bus bendras biudžeto ekonomikos komiteto posėdis, ponas Horis, investicijų banko vadovas atvyks pas mus, o Briuselėje susitiksime sausio 23 dieną. Ir kaip jau buvo neoficialiai patvirtinta, atvyks ponas Hanas. Dėkuoju.